Toliau, beje, dėl šio klausimo rytoj bus balsuojama 12 val. diskusijos dėl šio klausimo baigtas. Ir dabar pagal darbo atverkę yra žodis klausimas komisijai dėl trečiųjų šalių teisės aktų ir ES domino apsaugos įstatymų. Taigi, sveikinu e, komisarę Reding, o ponui komisarų Barje linkiu malonaus vakaro. So, als erste Rednerin. Taigi, pirmiausia, ponė Infeld, dvi minutės, prašau. Yes, thank you, chair, and, uh... Ačiū pirmininkė. Pone komisarė, malonu Jūs čia matyti. Mili kolegos, kalba šiandien eina apie tai, ar galime būti užtikrinti, kad mūsų europiniai teisės aktai visuomet yra taikomi Europoje, ar juos atmeta tre, trečiųjų valstybių įstatymai. JAV, pagal JAV jurisdikciją jų nuostatos taikomos veiklai ne tik JAV, bet ir kitur pasaulyje. Tokia, pagal tokią interpretaciją JAV įstatymai turi virš teritorinį poveikį Europai. JAV gali iškviesti į teismą bendrovės ir gauti duomenis, kurie yra Europoje Pavyzdžiui, pati, taip vadinamas patriotinis įstatymas, priežių, medicinės priežiūros įstatymas, JAV užsienio sąstoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktas, užsienio žvalgybos stebėjimo aktas turi tokias nuostatas. Duomenys turimi Europėje, Europoje patenka ES duomenų apsaugos teisės aktų taikymos rytį. Europos komisija tai pripažįsta, tačiau ar imama, imasi veiksmų tam, kad apsaugotų bendrovės, kurios kovoja, kai patenka į konfliktuojančių jurisdikcijų sritį. Kalba neina vien tik tai apie JAV ekstrateritorinį teisės taikymą, įstatymų taikymą, bet ir apie kitų valstybių įstatymų taikymą. Kinijoje vis daugiau bendrovių vykdo veiklą ir jos taip pat gali susidurti su ta problema. Ir faktiškai vis daugiau gauname įrodymų, kad bendrovė su tomis problemomis susiduria Kinijoje. Taip pat kalba neina vien tik tai apie ES duomenų apsaugos e, įstatymus, kaip e, įvardinta šiandienės diskusijos pavadinime. Kalba eina apie kitus teisės aktus, kur, kurie yra aktualūs bankams, Europos bendrovėms ir mes tikime su jumis ir kolega e, komisaru Barnie apie tai padiskutuoti. Aš raginu jūs veikti greitai, nereikia naujų teisės aktų, reikia tiesiog dėkti ir gyvendinti dabar veikiančius teisės aktus savo piliečių ir bendrovių labui. Dėkuoju, kolegė. Na, dabar esame nauja mes estate ir iš tikrųjų norime laiku pabaigti darbą, todėl labai prašyčiau laikytis sutikto kalbėjimo laiko ir dabar žodis e, ponui Matijas pusantros mintis. Obrigada, Sr. Presidente. Bem-vinda, Sra. Comissária, eh, para discutir este. Dėkuoju, pirmininkė. Eh, eh, sveikinuosi su komisare. Džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Labai svarbu su jumis aptarti šį klausimą. Tai yra esminės svarbus dalykai - duomenų apsauga. Ir e, kyla konfliktų pavojus tarp skirtingų jurisdikcijų. Duomenų apsauga yra nepaprastai jautris rytis, e, dėl kurios kyla daug ginčių. Mes kalbame apie susikirtimą tarp teisių ir e, tarp teisių, kurios skirtos Europos Sąjungai apsaugoti, bei atvejų, e, kai kitos šalies teisės aktai tarsi bando užtemdyti Europos teisę. E, Europos Sąjunga yra įsipareigojusi savo piliečiams. Piliečiai e, perduoda savo duomenys tikėdamėsi, kad jie bus apsaugoti, perduodant kažkam kitam ir reikia galvoti, kaip nepažeisti pasitikėjimo. Europos Sąjunga e, gali perduoti konfidencialius duomenys trečioms šalims ir tokiu būdu nutraukti pasitikėjimo ryšį tarp ES ir piliečių. ES institucijos turėtų apsaugoti ES teisės. Jungtinės valstijos sistemiškai prašo įvairiausios informacijos, medicinės, verslo informacijos iš ES ir ES turi garantuoti piliečiams, kad apsaugos jų teisės. Mes nenorime, kad ES elgtųsi taip, jog pakirstų pasitikėjimą. Aš visuomet būsiu piliečių pusėje, kurie nori, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Ir jeigu e, žmonėms kil susirūpinimas e, dėl to, kad neapsaugomos e, jų teisės, mes turime palaikyti juos. Komisarė, ar jūs galite tiksliai mums paaiškinti, kas vyksta? bendryje negali būti kuriama, nebus kuriama toliau, jeigu tarp piliečių institucijų nebus pasitikėjimo. Komisarė, aš jūsų prašau, jūs kreipiuosi ir noriu taip pat paklausti, kaip galime būti tikri, kad ES teisės aktai bus viršesni negu už trečiųjų šalių teisės, e, šalių teisės aktus. Valstybės narės e, sutelkė savo suverenumą, suverenitetą ir kaip galime taikyti su tuo, kad trečiosios šalis savo teisės aktus primeta Europos Sąjungoje. Tai yra labai rimta problema. Galiausiai pasakysiu, kad norėčiau iš jūsų išgirsti apie komisijos veiksmus, siekiant užkirsti kelią tokiai praktikai. Ką daro Europos komisija, kad asmens verslo ir kitokie duomenys būtų iš tikrųjų apsaugoti? Ar žmonės gali būti tikri, kad e, jie bus saugus, apsaugoti? E, informacija e, turi būti kaupiama, gali būti kaupiama, bet tai yra visiškai kitos diskusijos subjektas. E, dabar kalbame apie labai jautrų klausimą susijusiu su piliečių teisėmis. Taigi laukiu iš jūsų patikinimo. Ačiū. Dėkuoju. Toliau dvi mintas ponui Albrechtui, prašau. Ja, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama ponė komisarė. Šiandieną mes kalbame apie tai, kaip trečiosios valstybės narės turės galimybę gauti Europos piliečių asmens duomenis. Tai yra susiję ir su trečiųjų šalių teisės Europos piliečių atžvilgių taikymu. Taigi vis labiau globalizuotame tinklų susėtame pasaulyje trečiųjų teisės ir klausimas yra vis aktualesnis, vis aktualesnis klausimas, kieno teisė bus taikoma. Ir reikia rasti atsakymą šį klausimą. Vis dažniau susidurime e, su tokia situacija, kai tam tikros, kai yra kaupiami valstybės binarių piliečių asmens duomenys, kai jais naudojasi vairios tarnybos ir po to kila klausimas, kurios valstybės teisė šiuo uh, atveju galioja ir labai svarbu, kad ir tokiais atvejais, kad galima būtų pasikliauti, jog ir tarptautinių koncerno atveju, kai šieno kaupia ir naudoja Europos piliečių duomenis, kad galios mūsų duomenų apsaugos standartai. Taigi gerai, kad komisija yra pateikusi atitinkamus pasiūlymus, bet ir taip, negu ankstesniuose pasiūlymuose pasigendame straipsnio, kuriame būtų paaiškinta, kad jeigu trečios valstybės narės prašo asmens duomenų, tai tuo met tas prašymas bus patenkinamas tik tais tuo met, jeigu e, bus tai leidžiama pagal abipusi policijos tarnybų bendradarbiavimą. Ir manau, kad labai svarbu uh, kad ir mūsų duomenų apsaugos teisės aktuose turėtų būti užtikrinamas atinkamas nuostatas. Tai yra tol, kol nebus e, abipusiškumo pagrindų besirimenčių sutarimų su trečiosiomis šalimis, joms neturėtų būti teikimės mens duomenis. Dėkuoju toliau, ponas Busutilis. Ačiū, ponė pirmininkė, malonu Jūs matyti pirmininkaujant. EPP frakcijai mūsų piliečių privatumas, jų duomenų apsauga yra tie klausimai, kuriuos, į kuriuos žvelgime labai rimtai. Ir būtent dėl to daug dirbome pastaraisiais metais tam, kad parengtumėme aukščiausios kokybės duomenų apsaugos teisės aktus, garantuojant piliečių teisės. Kai duomenys yra apdorojami Europoje, norime, kad piliečiai žinotų, jog jų duomenys yra saugomi pagal aukščiausius standartus. Tačiau, kai kalbame apie duomenų apdarojimą ir tą daro trečiosios valstybės, tuomet istorija yra jau kita, situacija yra kita. Ir kyla baimė, kad mūsų standartai nebus taikomi tais atvejais, kai kalba eina apie trečiasias šalis. Ir tai yra pagrysti būkštavimai. Na, žinoma, būtų ironiška, jeigu taip lengva trečiom šalims taptų apdoroti ES piliečių duomenis mūsų teritorijoje. Tai nėra primtina mūsų piliečiams ir jokių būdų tai nėra primtina mūsų parlamentui. Dėl to turime dirbti iš vien ir surasti tinkamą sprendimą. Mūsų sprendimai turėtų prasidėti nuo prielaidos, kad Teisės aktai, kuriuo, kurie galioja trečiojoje šalyje, negali tiesiogiai automatiškai būti pritaikomi ES teritorijoje, nebent ES teisės teis, įstatymai ar nacionaliniai įstatymai tai leidžia daryti. Negalime prarasti šios prerogatyvos ir jokia trečioji šalis negali apeiti ES teisės aktų ar nacionalinių teisės aktų, įskaitant ir ES duomenų apsaugos įstatymus. Taigi turime pasirūpinti, kad šis principas galiotų įstatymuose ir būtų taikomas praktikoje. Ir aš manau, kad naujasis duomenų apsaugos paketas, kuris buvo neseniai pristatytas komisijos, suteikia mums galimybę tą padaryti, ką, pat, ką leistų padaryti ir pagrindų starimas su JAV, dėl kurio yra deramasi. Taigi aš tikrai laukiu, kuomet uh, Pone Reding pateiks atsakymus į mūsų klausimus. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kolega. Dabar žodis Jums, pane komisarė. Uh, pirmininkė, aš visiškai pritariu parlamento nariams, kurie teigia, kad aukščiausi standartai, kuriuos taikome savo piliečiams visiškai teisingai, turėtų būti taikomi ir tuo met, kai yra keičiamasi duomenimis su trečiosiamis šalimis. Patikėkite, mes labai rimtai svarstome šį klausimą komisijoje, kadangi komisija mano, kad iš principo tarptautiniuose teisės aktuose Teisės aktas, kuris yra priimamas trečiojoje šalyje, negali tiesiogiai automatiškai būti taikomas ES teritorijoje, nebent išimties tvarka ES teisės aktai ir nacionaliniai teisės aktai aiškiai pripažįsta tokio veiksmo galimybę savo atitinkamuose jurisdikcijose. Joks trečiosios šalies įstatymas negali paminti atitinkamų ES teisės aktų ar nacionalinių teisės aktų. Kalba, aišku, eina ir apie duomenų apsaugos taisyklės. Asmens duomenų apdarojimas ES ir vyksta pagal atitinkamą duomenų apsaugos įstatymą. Na ir tai pagrindinis ponios Intveld klausimas. ES teisos, jeigu ES teisės saugos institucija reikalauja informacijos iš bendrovių, kurios veikia pagal ES teisės aktus ES teritorijoje, nesvarbu kokios tautybės būtų tos bendrovės. Turi būti pasitelkti abipusio teisinio pripažinimo susitarimai, atitinkami kanalai ir tai taip pat pasakytina tuo atveju, kai duomenys iš ES bendrovės perkeliami į JAF bendrovę ir kai duomenys yra apdorojami teisės saugos tikslais. Skamba neblogai išskyrus tą atvejį, kad pagal dabartinius ES teisės aktus šis klausimas nėra realiai numatytas teisės aktuose. Ir klausimo autorė puikiai žino, kad pagal duomenų apsaugos reglamentą, kurį sausio 25 dieną pasiūlė komisija, yra numatyta daugiau teisinio aiškumo, esant tokioms situacijoms. Šis reglament, šiame reglamente yra paaiškinama, kad duomenys gali būti perkeli, perkelime tik tuo atveju, kai reglamento sąlygos yra, yra laikomasi sąlygų tokiems perkelimams, kai yra pateisinamų priežasčių, viešo intereso priežasčių, o viešasis interesas turi būti pripažįstamas pagal ES teisės aktus arba nacionalinius įstatymus. Tai galėtų būti duomenų perdavimas konkurencijos institucijoms, mokesčių inspekcijoms, taip pat e, užkerst, užkertant kelią nusikalstamai veikai ir panašiai. Kaip jūs visiškai teisingai sakėte, klausimas buvo keltas ir derantis dėl pagrindų susitarimo dėl domino apsaugos. Na ir kai parlamentas buvo informuotas, tos dėrybos dar nėra pasibaigusios, jos vyksta. Dabar kol kas dar nesame pasiekę rezultato tose dėrybose. Kaip parlamentas teisingai pažymėjo, tai yra tas elementas, E, mano kolegai, kuris atsakingas už mokesčius. Tas elementas turi būti vertinamas ir pagal, pagal faktą reglamentą. Ir aš norėčiau pažymėti, galbūt tai yra nauja informacija parlamentui, kad Europos komisija kėlė tą klausimą, kelia tą klausimą su JAV reguliariai, intensyviai vesdama dialogą su, ši, su šia valstybė ir diskusijų dėka dis, JAV 6 vasario paskelbė, kad FATKA įstatymas turi atitikti tam tikras nuostatas, kai yra keičiamasi informacija tarp mokesčių institucijų ir nėra numatytos tiesioginės prievolės Europos finansiniams tarpininkams. Taigi tai yra neblogos naujienos ir dabar reikia pakoreguoti tekstą atitinkamai. Na ir būtent tą linkmę mes ir norime žengti. O Europos komisija ir toliau dirbs su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir valstybėmis narėmis tam, kad rastų geriausius sprendimus, sprendžiant šią problemą, kad būtų pasiektas teisinis aiškumas ir kad būtų laikomasi ES pagrindinių teisių hartijos. Na ir čia kalbėdama, ponė pirmininkė, apie Junktinės Amerikos valstijas, noriu pabrėžti, kad tai taikytina ir kitomis, kitoms trečioms šalims, trečiosiam šalims, tačiau santykiai tarp ES ir JAV yra tie, kurie plačiausiai yra aptarinėjami, nors žinoma, ateityje daug bus kalbama ir apie kitus žemynus, su kuriais turime irgi specifinių santykių. Ačiū. Dėkui, ponė komisarė. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu, pusantros minutės apie P frakcijos vardu, ponas Jas Demera. Dėkui, ponė pirmininkė. Na, suprantu, kad reglamentavimas mm, Duomenų apsaugos rytyje remiasi saugumo strategija, tačiau nepamirškime, kad tarp virš teritorinis paktas gali pažįsti Europos piliečių teisės. Yra daug uh, um, dviejonių dėl atitinkamų susitarimų tarptautinių lygių ir daugeliu tų susitarimų atveju yra numatyta um, prievalio Europos institu, finansų institutams gan plačių mastų teikti visokio pobūdžio informaciją e, liečiančius, pavyzdžiui, mokėjimus, sąskaitų savininkus ir taip toliau. Taigi, tokių duomenų teikimas e, reiškia, kad duomenų savininkai nežinos, kas ir kaip gaus jų duomenys. Todėl reikalingos priemonės, kurias leistų užtikrinti tinkamą teisinį pagrindą, kas vėlgi uh, užkirstų kelią piknaudžiavimą. Taigi aš manau, kad aišku, reikia puoselėti tarptautinius ES santykius bei saugumą mūsų teritorijos uh, viduje, tačiau kartu užtikrint pilną ir Europos piliečių apsaugą. Todėl reikėtų daug daugiau e, pastangų ir susidomėjimo iš Europos komisijos pusės. Dėkoju. Dėkoju kolega ir toliau SRD frakcijos vardu pusantros minutės panas Trucas. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Mm, trečiųjų šalių teisės aktų poveikis, ypač turiu galvoje JAV teisės aktų poveikis domenų apsaugos rytyje turi labai daug svarbos Europos parlamentui. Labai svarbu, kad mes Europos parlamentas būtume labai tiksliai informuoti, be kitako ir iš jūsų, ponė komisarės, pusės ar yra pažydžiami ES teisės aktai liečiantis duomenų apsaugą, juk tai yra tiesiog susijęs su Europos piliečių teisėmis. Tai be kita ko turi poveikio ir ES ūkio subjektams ir naudodamasis progą. Norėčiau atkreipti dėmesį į tą dalyką, kurį jau neseniai minėjau. Konkrečiai turiu galvoje jūsų pasiūlymą dėl uh, e, 95 metų duomenų apsaugos direktyvos peržiūros. Aš manau, kad tas pasiūlymas yra tinkama linkme. Juk gyvename tokiais laikais, kai Europa kritikuojama dėl to, kad ji uh, nėra lyderė, kad jį prarado svorį tarptautinėje arenoje. Taigi, kai kalbame apie duomenų apsaugą, vis dėlto Europa šioje srityje yra lyderė ir tampa pavyzdžių kitoms pasaulio valstybėms. Esu tikras, kad po ilgų diskusijų be kita ko ir su jumis, ponė komisarė, kad ir jūs asmeniškai, ir komisija dės daug pastangų tam, kad būtų užtikrintos teisų apsaugos. Dėkoju. Ir dabar, ponė Matijo, pusantros minutės, prašau. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė asmens domenų apsauga trečiosiuose šalyse kelia didelį susirūpinimą mūsų piliečiams. Mes turime užtikrinti, kad bus laikomas minimalių ES standartų dėl e, asmens domenų apsaugos. Taip pat labai svarbu, kad asmens duomenys, duomenimis nebūtų e, piknaudžiaujama, kad jie būtų naudojami tik tai teisėtai. E, ir e, duomenis e, galima perduoti tik tai nepažeidžiant asmens teisių pagal aiškiai apibrieštas teisminio bendradarbiavimo procedūras. ES e, teisės aktai e, gali būti taikomi kartu su tarptautiniais teisės aktais, tačiau pastarieji neturėtų pažeisti ES taisyklių. Mes turime galvoti apie savo atitinkamas priemonės, pavyzdžiui, e, Europos e, teroristinės veiklos finansavimo sėkimo programą. Tada mes e, turėsime savo sistemą ir galėsime geriau apsaugoti ES piliečių asmens duomenis. Ir turėtume visuomet galvoti, kaip apsaugoti piliečių teisės. Labai ačiū. Dėkuoju, kolegos, perėmė prie spontaniškų pasisakymo raundos ir tai, aišku, negalioja tiems, kurie pasisakė pagal kalbėtojų sąrašą. Tai kaip čia dabar kolega Blue keliu mėlyną kortelę, aš nesupratau. Pone pirmininkė, nebuvau įsitikinusi, kokia galioja procedūra. Pats svarbiausias klausimas dėja e, liko atviras, jį nebuvo atsakyta. Na, todėl kartoju jį komisariai tam, kad gaučiau atsakymą į jį prieš išeidama iš salės. Klausimas štai koks. Pagal dabartinį ES duomenų apsaugos teisės aktą. Ką gali padaryti bendrovė, kad apsisaugotų, jeigu vykdo veiklą JAV ir turi laikytis kvietimo į teismą nuostadų, šaukimo į teismą nuostadų, kur teigiama, kad reikia perduoti duomenis. Tačiau pagal ES teisės aktus jie ne, neturi teikti tų duomenų JAV teisės saugos institucijoms. Tai yra įmonė, kurie veikia JAV ir yra verčiama perduoti duomenys, kurie yra laikomi ES. Tie duomenys patenka į ES teisės aktų taikymo sritį. Taigi kaip toms bendrovėms apsisaugoti, jos prašo tos apsaugos. Dėkuoju kolegiu už patikslinimą. Aš supratau, kad komisarė suprato jūsų klausimą, taigi dabar pradėkime spontaniškų pasisakymą Rolandą. Pirmiausia, ponė Brendegas, prašau. Ačiū pirmininkė, komisarė Reding. Kalbant apie galimą pavojų ES e, piliečių duomenims ir kišimas į jų privatumą, man labai kelia nerama tos nuostatos, kurios yra numatytos kovos su padirbinėjimais susitarime, kur, daug, kur keliame daug svarbių klausimų. Uh, Pone komisarė, aš ketinu svarstyti tą klausimą su komisija ir tikiuosi, kad pateiksite daugiau informacijos apie tai, kokios gyvenimo priemonės bus reikalingos pagal tarptautinio susitarimo nuostatas. Ačiū. Dėkuoju, kolegė. Ir po to pana Cuba, vieną minutę. Obrigada, senhor presidente. Na nossa opinião, temos assistido nos últimos anos a uma. Ačiū, pirmininkė. Per pastarusius metus matėme tam tikras imperialistinės represijas. E, sakoma, kad kovojama su terorizmu, bet paprasčiausiai pažydinėjimas e, teisė žmonių laisvės ir demokratijos principai. E, mes turime galvoti, kaip užkirsti kelią piknaudžiavimo informacija e, CŽV arba taip pat arba kitose organizacijose, kurių veikla nėra visuomet skaidri. SWIFT prisiminkime. E, sakoma, kad daug kas daroma terorizmo prevencijos tikslais, bet piliečiai gali būti laisvi tik tai tada, jeigu bus užtikrintos demokratinės laisvės. Toliau ponas Paškačiu. Dėkui pirmininkė, komisarė. Privačių e, duomenų, bendrovių duomenų apsauga ginama ES teisės aktų. Bet koks trečiųjų šalių kišimasis, bandymas paveikti tuos teisės aktus ar apsaugą yra visiškai neprimtinas, todėl mano nuomonė būtina užtikrinti duomenų apsaugą ir norint išlaikyti gerus ryšius su JAV, pavyzdžiui, reikia palaikyti gerą kokybišką dialogą, kuris užtikrintų geresnę partnerystę. ES nėra JAV kolonija, todėl e, e, JAV teisės aktai aktų galiojimas negali būti primtas dalykas Europos, Sąjungai, Europos Sąjungoje. E, reikia užtikrinti, kad visi komisija aiškiai pasakytų, kokie yra es teisės aktai ir kad e, susidarėtų dėl susitarimo, kuris išsklaidytų bet kokias abejonės ar nuogastavimus dėl JAV teisės aktų veikimo mūsų piliečių atžvilgių. Dėkui, kolega. Ir dabar vieną minutę kolegai pačiašku. Această dezbatere este binevenită. Pone pirmininkė, sveikinu šias diskusijas. Juolab, kad šiandien jau kalbėjome apie žmogaus teisės ir pagarbą joms. Aš manau, kad duomenų perdavimo trečioms šalims problema turi būti subalansuotai išspręsta. Reikia pasirūpinti, kad informacijos perdavimas vyktų tik kovojant su terorizmu, tačiau šioje srityje uh, irgi negalima kištis į privatų gyvenimą. Reikia laikytis proporcingumo principo. Norėčiau priminti diskusijas, kurios buvo išpro, išprovokuotos, kai buvo pasirašytas keliaivių duomenų perdavimo sustarimas su JAV. 2000 metais vyko daug diskusijų tuo klausimu. 2011 metais daug vyko diskusijų tai, tuo klausimu. Kalba eina apie atitinkamas operacijas ir pagal sutartie numatytas garantijas piliečiai turi būti ginami laikantis tam tikrų sąlygų, nors turi būti užtikrinamas ir, aišku, ir skaidrumas. Dėkuoju ir dabar žodis panitiką. Am să mă refer în contextul acestei dezbateri la registrul. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau kalbėti apie keliaivių duomenų perdavimo susitarimą. ES dabar ketinasi, ketina persidėrėti dėl dvišalio susitarimo su Junktinėmis Amerikos valstijomis, Kanada ir Australija. Europos parlamentas dabar kaip sykis e, svarsto šį susitarimo, šį, šį susitarimo pasiūlymą. Tačiau ES juk yra 27 valstybės narės ir egzistuoja 27 skirtingos sistemos. Transporto komitete Mes pritarėme šiam susitarimui ir taip pat aiškioms duomenų apsaugos garantijoms. Duomenų kaupimas, rinkimas turi vykti tik tai ES teritorijoje ir tai turi vykti tokiu būdu, kad būtų laikomasi bendrijos teisės aktų nuostatų. Dėl keliaivių registrų, kaip komisija pasirūpins kad perdodami duomenys, kad duomenys būtų perdodami, perdodami laikantis ES teisės akto nuostatų. Dėkuoju, kolega. Ir paskutinė pagal šią procedūrą pasisakys ponė Svindorn. Dėkui, pirmininkė. Dar kartą Kelis kartus ekonomikos komitetas svarstė įvairių finansinių sandorių teisės aktus ir taip pat buvo kalbama apie e, kitų šalių teisės aktų veikimą. Mes e, turime surasti aišku atsakymą. E, toms problemams, kurios minimos šį vakarą. ES e, finansinės ryties teisės aktai tai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas mūsų bendrojams veikti trečiosiuose šalyse. E, Dot Frank e, e, akte taikomos labai protekcionistinės nuostatos, tačiau mes neturėtume, turėtume siekti, kad tas aktas, jo nuostatos nekenktų ES institu, bendrovių veiklai. Taip pat reikia galvoti, kad kokį rasti patį geriausią sprendimą, kuris būtų tinkamas ir jav. Dėkui, kolegė. Ir diskusijų pabaigoje dar sėkiu sutiksiu žodį poniai komisarė Reding, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sutinku su kalbėjusiais. Iš ties, pribrendo laikas tam, kad turėtume prieš akis visą žemyną ir 500 milijonų piliečių. Ir tai reiškia, kad likusiam pasaulio mūsų partneriams turime pasakyti, jog reikia atsižvelgti jų teisės, o ties tie teisės aktai, kuriuos patvirtiname kartu su šiuo parlamentu, kad tie teisės aktai iš ties galiotų ES teritorijoje. Taigi komisija visuomet labai aiškiai vardydavo šiuos dalykus. Tai yra mūsų europinės vertybės įtvirtintos Europos teisės aktuose, garantijos įtvirtintos teisės aktuose neturėtų išnykti, kai susidurime su trečiosiomis šalimis. Egzistuoja tam tikri teisės aktai, įstatymai, Ir dabar mūsų tikslas sustiprinti šiuos įstatymus, papildant juos garantijomis. Čia turiu galvoju tiek sutartis, tiek pagrindėsių hartės ir iš to išplaukiančias teises. Taigi turime sustiprinti europinius įstatymus, kuriuos turi gerbti trečiosios šalis mūsų teritorijoje. Būtent dėl šios priežasties aš ir pasiūliau parlamentui 1995 metų duomenų apsaugos taisyklių reformą. Ir aš, aišku, suprantu tai, kas vyksta šiuo metu, suprantu, kas, apie ką diskutuojama politinėse diskusijose. Tikslas yra, kad mūsų statymai būtų tuo etalonu, kuri orientuotas į likusis pasaulis, tai reiškia, jog 95 metų direktyvos, e, duomenų apsaugos direktyvoje trūkstant tam tikrų elementų ir reformos tikslas užpildyti yra tas spragas. Pavyzdžiui, pažeidimai ir duomenų apsaugos įstatymų atitikties stebėsena palikta valstybių narių nacionalinių institucijų uh, nuožiūrai ir šios kol kas neturi prievolės informuoti apie pažeidimus Europos komisijos. Tai turi būti pakeista. Ir ateityje duomenų apsaugos nuostatos galios visame Europos žemynė. Ir tokiu būdu bus sustiprintas atitinkamų nuostatų taikymas. O taip pat tai atsilieps ir sustarimams su trečiosiomis šalimis. Kolegos minėjo SWIFT susitarimą, PNR susitarimą. Taigi, e, dabar jau pagal Europos e, Lisabonos sutartį į tokių susitarimų tvirtinimą turi būti trauktas ir parlamentas. Čia pavyzdžiui, SWIFT kontekste turime tam tik, ties, tam tik tos patirties, pasimokime. Dabar kalbam apie PNR, o tas skaitinis susitarimas, kurį noriu dabar sudaryti su JAV, jį dabar kaip tik aptarėte ir parlamente, taigi čia jūsų nuožiūra, ar jį palaikysite ar atmesite. O kai dėl aktą susitarimo, dėl kurio parlamentas taip pat turi primti sprendimą, tai yra galutinėme tekste nuostatos dėl tarpinio laikotarpio, nes to pagydavo parlamentas. Taip, problemų iš tiesų yra. Ir dabar sureaguosite klausimą, kuris yra asmeniškas dienos diskusijose. nes problema yra dviejų jurisdikcijų kolizija. Tai yra tarptautinės teisės pobūdžio konfliktas ir jį reikia spręsti, galbūt, pavyzdžiui, Hagos tribunale, nes tai iš tikrųjų yra tarptautinės teisės kolizijos atvejas. Ir mūsų naujame teisės akte bandome kaip tik ir išsiaiškinti visus šiuos aspektus ir jeigu pasižiūrėsiu 95 metų direktyvą, tai cituoju, kad tokie teisės aktai galbūt gali pažeisti tarptautinius teisės aktus ir netgi uh, tokiu būdu gali būti pažeistos teisės įtvirtintos sąjungos teisės aktuose. perdavimai, duomenų perdavimai trečiosiams šalims turėtų vykti tik tuomet, kai laikomės atitinkamą ES teisės aktų nuostatų. Ir tai turi būti daroma nežiūrint tų galimų konfliktų, kurie gali kilti tarp partnerių, nežiūrint atitinkamų balsamų ir rezultatų. Ir Ir Taigi te galiu pasikliauti jūsų parama toliau svarstant duomenų apsaugos teisės aktus ir siekime, kad būtų sudarytas toks skėtinis susitarimas, kuris leis užtikrinti, kad ES teritorijoje galios tik tais Europos teisės aktai. Dėkoju, ponė komisarė. Na, beveik pavyko užbaigti posėdį prieš 11 val. vakaro. Dėkoju kolegoms už drausmę, dėkoju parlamento tarnautojams, dėkoju ir vertėjams.